Okay, friends, you are warmly welcome to our... Sveiki, bičiuliai, sveiki susirinkę į posėdį. Pirmas darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Ar galime ją patvirtinti be pakeitimų? Ačiū. Pranešimai - antras punktas. Visų pirma, vertimas bus visomis kalbomis išskyrus kroatų. O dėl rytojaus noriu Jūs informuoti, kad ryte viena iš mūsų narių, ponė Moran Šartie, yra pasikvietusi 20 svečių iš savo rinkiminės apygardos dalyvauti MPL komiteto posėdėje nuo 9 iki 10.30. Trečias punktas - informacija. E, numatėme neįlinį e, MPL komiteto posėdį gegužės 24 dieną. Ir prašau atkreipti dėmesį, kad e, darbo tvarkė bus štai kokia. Visų pirma, pas mus lankysis vicepirmininkas Dombrovskis, e, dalyvaus struktūrinėme dialoge ir taip pat komisijos narė Taisen pasisakys dėl pasiūlymo dėl Europos darbo institucijos kaip buvo paprašyta per koordinatorių, koordinatorių sprendimu, kuris buvo priimtas kovo 15 dieną. Ir taip pat e, po diskusijos e, bus balsuojama dėl struktūrinio dialogo ir e, taip pat vyks seminaras dėl Europos darbo institucijos, kurį rengs politikos departamentas. Toliau 20, kovo 27 dienos protokolas, niekas jam neprieštarauja. Dabar ketvirtas darbo tvarkės punktas - skaitmeninimas ir automatizavimas. Iššūkiai darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemoms. Šio susitikimo tikslas yra aptarti skaitmeninimo poveikį ekonomikai apskritai ir taip pat ant, poveikis darbo rinkoms. E, na, šiuo metu yra daug netikrumo dėl to, koks yra konkretus e, poveikis. Ir nors dokumentas, kur, dokumente, kuris yra daug cituojamas, yra sakoma, kad e, iki 47 procentų Amerikoje egzistuojančių darbo vietų bus gali būti automatizuotos per artimiausią dešimtmetį mm, ar du dešimtmečius. Kiti tyrimai rodo, kad e, iš tikrųjų neliks maždaug 10 procentų darbo vietų. Kaip matote, nuomonės smarkiai skiriasi. Mm, taip pat akivaizdu, kad e, vidutinės kvalifikacijos reikalaujančios darbo vietos nyksta, o e, daugiai didėja poreikis mažos kvalifikacijos ir aukštos kvalifikacijos darbams. Tačiau atsiranda ir tokie dalykai kaip platformos ekonomika ar e, pavienių darbų ekonomika. Tai reiškia, kad darbuotojai gali netekti tam tikrų privalumų, kuriuos e, turi nuolatinį darbą turintis asmenis, pavyzdžiui, lygos išmokų ar vaikų priežiūros atostogų. Ir visa, visos šios tendencijos darys poveikį Europos socialinės apsaugos sistemoms. I, taigi, e, Mes rengiame klausimus su svečiais. Visų pirma, bus pristatyta STO studija apie naujų technologijų poveikį darbo rinkai ir socialiniai ekonomikai. Dabar suteiksiu žodį ponui Bernard Dax. Jis padarys įžangą ir taip pat pristatys to tyrimą arba studiją tačiau jo iš tikrųjų nėra, nes e, šiandien jis, kaip ir daugelis kitų, susidūrė su skrydžių problemomis. Taigi, jeigu esate pasirengę, suteiksiu žodį trims ekspertams. Galėsite pasisakyti po 10-12 minučių. Ir tikimės, kad po to ponas Daks, kuris yra pakeliui, atvyks. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Samuel Engblom. Jis yra politikos direktorius ir buvęs vyriausiasis teisės patarėjas TCO, tai yra Švedijos profesinių darbuotojų konfederacijoje. Žodis jums. Ačiū. Noriu padėkoti komitetui už tai, kad pakvietė mane dalyvauti šiuose klausimuose ir suteikė galimybę pasidalinti mano organizacijos e, poziciją. TCO, Švedijos profesionalių darbuotojų e, konfederacija vienė maždaug pusantro milijono tarnautojų. Mes esame viena iš didžiausių Europos profsąjungų konfederacijos e, narių ir taip pat esame labai sparčiai auganti organizacija. Oh, thank you. Ah, thank you. Uh, new technologies. Uh... Naujos technologijos darbo rinka veikia dviem būdais. Visų pirma, jos e, yra struktūrinius pokyčius skatinantis veiksniai. Antra, jos suteikia galimybių naujai organizuoti darbą. Ir aš e, kaip tik savo pranešimą ir parengiau pagal šias dvi temas. Ir jeigu mes nekalbėtume apie pačius distopinius ir utopinius scenarius, tai e, prognozės, koks bus poveikis, skaitmenimo poveikis darbo rinkai, gali būti apibendrintos štai kaip. E, kai kurios darbo vietos išnyks, kai kurių atsiras, o dauguma darbo vietų pasikeis. Ir Apie tokią išvadą daroma ir sto tyrime, apie kurį mes išgirsime vėliau. Ir mm, žinoma, pokyčių greitis skirsis įvairiose sektoriuose, šalise ir pačiose įmonėse. Ir kai nagrinėjame skaitmeninimo klausimą, neturime užmiršti, kad mm, nors technologijų kaita ir yra labai galinga jėga, vis dėlto rezultatus paveiks politikos sprendimai. Įmonių lygių Mm, spartus ir racionalus prisitaikymas prie technologinių pokyčių e, reikš konkurencinį pranašumą. Ta pati galiu pasakyti ir apie viešasias paslaugas ir viešasias tarnybas. Ten technologijomis galima būtų pasinaudoti, siekiant patenkinti mm, didėjantį socialinių paslaugų e, poreikį. Ta pati galiu pasakyti ir apie trečiąjį sektorių. Taip pat bus labai svarbus gebėjimas įgyti naujų kvalifikacijų ir, žinoma, labai svarbi bus tradicinės švietimo sistemos, nuo iki mokyklinio mokymo įstaigų universiteto kokybė, tačiau taip pat turėsime galvoti ir apie tai, kaip geriau organizuoti visą gyvenimą trunkantį mokymasi tiems, kurie praras darbo vietas dėl struktūrinių pokyčių arba e, Reikia galvoti ir apie tos, kuriems prireiks mokymų, kad jie neatsiliktų nuo pokyčių savo sektorioje ar profesijoje. Ir e, apklausa atlikta Švedijos statistikos departamento parodė, kad e, keturi iš dešimties e, darb, dirbančių žmonių Švedijoje E, sako, kad būkštauja, kad e, jiems nebus organizuota pakankamai mokymų, kad jie neatsiliktų nuo pokyčių sektorio profesijoje. Daugiausia, didžiausias susirūpinimą reiškia vidutinio amžiaus žmonės mm, ir vyresni. E, taip pat norėčiau akcentuoti, kad ir socialinės apsaugos tinklų svarbą ir aktyvių darbo rinkos priemonių svarbą. Jos turėtų padėti ir sušvelninti neigiamus padarinius tiems, kurie neteks darbo, bet taip pat jos e, turi sudaryti sąlygas technologiniams pokyčiams, nes jeigu mes norime, kad žmonės priimtų pokyčius, reikia jiems užtikrinti saugumą. Siekiant įveikti šios iššūkius, labai didelį potencialą gali suteikti kolektyvinės dėrybos ir konsultacijos tarp darbuotojų ir darbdavių. Informavimas, konsultacijos su darbuotojais ir jų atstovais prieš įgyvendinant naujas technologijas e, gali padėti ne tik, paskatinti ne tik darbuotojus labiau priimti pokyčius, bet ir padėti jiems geriau pasinaudoti naujomis technolo... skaitmeninėmis priemonėmis. Taip pat kolektyvinio dėrybų sustarimai gali būti panaudoti siekiant pakelti e, darbuotojų kvalifikaciją, jeigu jie netenka darbo. Ir trečia, sektorio lygio kolektyvinės dėrybos taip pat gali būti e, pasitelktos e, kuriant dvišalės ar trišalės institucijas, kurios padėtų darbuotojams, kurie netenka darbo ir, pavyzdžiui, EBPO. E, kaip pavyzdį čia pateikia mm, Švedijos darbo saugumo tarybas ir aš taip pat nagrinėjau, kaip būtų galima steigti tokio tipo struktūras kitose e, kontekstuose. Naujos technologijos suteikia galimybių naujai organizuoti darbą. Informacinės technologijos padeda koordinuoti darbą, e, kuris yra atliekamas e, tradicinėse įmonėse, fiziš, atsižvelgiant į fizinius ir teisinius apribojimus, tai taip pat sutikia galimybę darbdaviams turėti mažiau darbuotojų, e, mažiau nuolatinių darbuotojų ir papildyti jų gretas darbuotojus, kurie dirba pagal terminuotas sutartis arba yra laisvai samdomi. Taip pat e, skaitmeninimas skatina trump, trumpalaikius ir nenolatinius darbo santykius. Ir, pavyzdžiui, kai kurie pavyzdžiai jau sulaukia daug dėmesio, tai yra vadinamasis darbas platformose, kuris yra siejamas su tokiamis e, bendrovėmis kaip Uber, Fodora ir panašiai. Tačiau reikėtų pasakyti, kad e, išskyrus Uber ir Fodora dauguma platformose dirbančių darbuotojų yra moteris e, ir jos dirba tradicinėse įmonėse, pavyzdžiui, mažmeninės prekybos restoranuose ar priežiūros įmonėse ir šiuose sektoriuose darbuotojai gali būti iškviečiami labai greitai arba gali būti atšauktos jų, jų pamainos ir būtent čia mes matome daug ne visų etatų arba pagal terminuotą sutartis dirbančių asmenų, taip pat asmenų dirbančių e, pamainomis e, arba pagal vadinamasias nulio valandų sutartis. Ir darbo jėgos optimizavimo sistemos padeda e, parduotuvėms, restoranams, sveikatos priežiūros teikėjams e, nagrinėti klientų srautus ir pritaik, atitinkamai pritaikyti darbo grafikus. Mm, išmaniųjų telefonų programėlės arba paprastos teksto žinutės gali būti panaudotos norint iškviesti darbuotojus į darbą. Ir jeigu pagalvotume apie tokią mm, ekonomik, ekonom, tech, technologijų pagal reikalavimą įmonės arba prekės ženklus, turėtumėte galvoti apie Kronos, Infor, Ceridian, Genesis ir taip toliau. Turbūt daugi, apie daugelį šių įmonių jūs net nesate girdėję. Bet tiesiog e, reikėtų mm, atkreipti dėmesį, kad e, technologijomis pagristos, pagrista pavienių darbų ar darbų pagal reikalavimą ekonomika e, atrodo visiškai kitaip, nei dažnai ji yra vaizduojama. Taigi, da, naujos technologijos ir darbo organizavimas. Visų pirma, reikėtų atitinkamo politinio atsako. Visų pirma, reikia m, mm, užtikrinti vienodas konkuravimo sąlygas, m, mm, pavyzdžiui, m, mm, taksi, transportavimo ir pristatymo įmonėse. Ir tai, jeigu, jeigu įmonė prisistato kaip technologijų įmonė ar platforma, m, tai neturėtų būti būdas išvengti reguliavimo, e, kuris yra taikomas konkurentams. Bet gali būti, kad mums teks pritaikyti mm, taisyklės, kad jos tiktų ir naujoms technologijoms. Mes nenorime užkirsti kelio inovacijoms. Mm, toliau e, lankstumas, e, darbo jėgos lankstumas. Iš tikrųjų, darbuotojas darbuotojai per pastarąjį šimtmetį įrodė, kad sugeba prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir neturėtume mes apsiriboti vien rašytinėmis įstatyminėmis taisyklėmis, ypač Europos lygių. Dėl to mano organizacija prieštarauja e, atitinkamai e, rašytinio pareiškimo direktyvai. Taip pat mes turėtume mm, vengti e, naudotis valstybių, tre, trečiosiomis kategorijomis valstybėse narėse, kur jų dar nėra. Mes turėtume galvoti apie savarankiškai dirbančius e, turi, reikėtų galvoti, ar, pavyzdžiui, profesinio saugumo sveikatos priežiūros nuostatos galėtų būti taikomas ir savarankiškai dirbantiems asmenims. Taip pat turime pritaikyti ir socialinės apsaugos sistemas, darbo, aktyves darbo rinkos priemonės ir suaugusiųjų švietimą. Tradiciškai tos sistemos veikia remiantis prielaidą, kad asmuo turi nuolatinį darbą arba bent jau ilgalaikę darbo sutartį su stabiliomis pajamomis. Tačiau taip nėra su darbuotojais pagal reikala, pareikalavimą arba savarankiškai dirbantiems. Taigi mes turime siekti apriepties ir prisitaikymo. Socialinės apsaugos sistemoje gali prireikti keisti kvalifika... Mm, teisų įgymo reikalavimus, taisyklės mm, dėl galimybės naudotis išmokomis, taip pat e, išmokų skaičiavimą, lygos išmokų skaičiavimą reikia atsižvelgti į savarankiškai dirbančiosius asmenys dirbančius pagal terminuotasias sutartis ir tuos, kurie derina nuolatinį darbą ir savarankišką darbą. E, taip pat ir profsąjungos turi, kaip visada, susitelkti, mes turime likti aktualios, e, turime dirbti su įvairių rūš, kategorijų darbuotojais. Ir taip pat turėtume suteikti akivaizdžių privalumų ir darbuotojams e, dirbantiems pagal pareikalavimą, ypač tada, kai nėra įmanomos kolektyvinės dėrybos. Mes turime konsultuoti darbuotojus, kaip jam veikti tokioje pavienių darbų rinkoje. Mm, turime E, ieškoti būdų, kaip užtikrinti stabilų užimtumą, turime taip pat e, suteikti ir draudimo galimybių tiems, kurie neturi darbdavių suteikiamo draudimo. E, taip pat jau minėjau, kad būtina nuolat palaikyti kvalifikacijas. Ir manau, kad profsąjungos čia galėtų atlikti svarbų vaidmenį, organizuodamos e, atitinkamus kursus e, savo nariams už mažesnę kainą. Taigi manau, kad tikrai reikia veikti greitai, mes turime e, galvoti apie technologijas, naują gyvenimo būdą ir taip pat turi būti mums suteikta galimybė sutelkti tuos darbuotojus dirbančius pagal naujus modelius. Neturi ten būti jokių nei praktinių, nei teisinių kliučių. Taigi ačiū, kad išklausėte ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. We'll... Labai ačiū. Ko gero dabar galima būtų suteikti žodį kitam mūsų svečiai, o paskui išklausysime klausimus. Dabar suteikiu žodį ponui Daks. Ar jūs esate jau pasirengęs kalbėti, jeigu tai prašom? mes jūsų nesulaukėme, suteikiau iš pradžių žodį e, e, e ponui, kuris turėjo pasisakyti po jūsų, turiuomenį poną Engblom. Na, o dabar e, kviečiu jūs pristatyti stoa e, tyrimą. Būtent nuo to ir norėjome pradėti tyrimą, e, klausimą, bet prašom, dabar žodis jums. Ačiū, ačiū už tai, kad jūs pakvietėte mane pas save, tam, ačiū už tai, kad galiu e, pasidalinti tyrimo, tyrimo rezultatais. Atsiprašau, kad pavėlavau, mano lėktuvas vėlavo, labai ačiū kolegai, kuris pasisakė prieš mane. Taigi, e, mūsų e, technologijų institutas atliko tyrimą. Na ir mes tyrinėjame naujas technologijas, kurios panašu, kad turės poveikį ES darbo rinkai. Visi žinome, kad mes gyvename, išgyvename tikrą revoliuciją, gyvename revoliucingais laikais. Na ir dabar e, labai sparčiai vystosi technologijos, atsiranda vis naujų technologijų, kurios turi didžiulį potencialą, kurios gali e, tiesiog pakeisti e, būdus, kaip organizuojamas darbas, e, jis, tos technologijos gali pakeisti ir užimtumo lygį ekonomikoje. Galiu paminėti keletą naujų technologijų, Tai yra skaitmenės gamybos technologijos, taip pat mes turime e, ir spausdinimą, 3D e, e, spausdinimą. Na ir ši technologija iš tikrųjų daro didžiulį poveikį daiktų gamybai. Turime ne tos daiktus, kuriuos mes naudojame kasdieninėme gyvenime. Taip pat yra ir technologijos, E, dėl, e, kurios susijusios su sprendimu prieimimu. Tai yra įvairūs algoritmai, kurie padeda priimti geresnius sprendimus naudojantis technologijomis. Taip pat yra ir daug robotų, savaigių automobilių. Ir net neaišku, kur yra ribos. Taip pat yra ir naujovių ir e, tokių naujovių kaip bitkoinai. Dar paminėčiau ir vadinamasias blockchain technologijas. Na ir e, kokį poveikį šios technologijos daro užimtumui. Tiesą sakant, nežinau. Manau, kad galima būtų dviejopai apibendrinti vykstančią diskusiją. Ką mes žinome? Mes žinome, kad visą tai turės didžiulį poveikį, bet mes nežinome, kuria kryptimi bus pasukta, kokia linkme, kokios linkmės, kokios krypties bus tas poveikis, ar viskas baigsis gerai, ar visiškai blogai. Na ir e, šiandien tikrai neįmanoma e, nusakyti, kokia alternatyva labiau tikėtina. Uh, Galėčiau labai trumpai e, pakomentuoti abi šias alternatyvas. Abiem šiom alternatyvam yra e, bendras vienas dalykas. Tas bendras dalykas yra štai koks. Technologijos perims nemažą dalį darbo, kurią mes atliekame dabar patys turiuomenį ir ofisinį darbą. Tikrai labai tikėtina, kad ofisinis darbas bus automatizuotas, kad jie atliks robotai, kad bus naudojamasi dirbtiniu intelektu ofisiniam darbui atlikti. Ir ko mes galime čia tikėtis? Ko gero atsiras ir naujų galimybių e, žmonėms užsimti naujovišką veiklą arba tokią veiklą, e, kurios negali atlikti robotai. Pavyzdžiui, viskas, kas yra susijęs su tarp, bendravimu tarp žmonių, to robotai negali pakeisti. Štai bankų pavyzdys. Tarkim, klientų konsultavimas, bendravimas su klientais. To robotai padaryti negali. Čia galime kalbėti apie laimingą pabaigą, Matysime, kad čia produktivumas didės, e, auks ir pajamos. Atsiras ir naujų užduočių, naujų profesijų. Profesijos nedings, jos pasikeis. Na, galbūt kai kurios profesijos ir dings, tačiau nemažai profesijų išliks, jos pasikeis. Bet jeigu viskas pasisuktų bloga linkme, aš jau anksčiau sakiau, kad mašinos e, iš tikrųjų labai plačių mastų gali pakeisti žmonės ir tai yra tiesa. Čia turiu omeny ir rankoms atliekamą darbą, ir administracinę veiklą, bet e, atsiras ir naujų profesijų žmonėms. Kai kas sako, kad Na, taip neatsitiks dėl to, kad mašinos gali viską padaryti geriau. Bet atsiras ir naujų profesijų. Na, bet e, toks scenarius blogas. Tai reiškia, kad nedarbas didės. tie žmonės, kurie ir toliau dirbs darbą, kuris nebus automatizuotas, e, gaus mažesnį darbo užmokestį, didesnį lygybę tarp žmonių ir, aišku, didžiulį spaudimą patirs ir socialinės apsaugos sistemos, nes e, nedarbo lygis bus aukštas. Okay. These are the two scenarios. I think one is, one is quite okay. Taigi yra du scenarijai. Manau, kad vienas yra neblogas, jis visai primtinas, o kitas neprimtinas. Bet ko mes galime tikėtis? Tai buvo vienas iš tų klausimų, kuriuos ir keliame tyrimo metu. Ką mes galime pasinaudoti, ką mes, ko mes galime pasimokyti iš patirties, išgyvendami dabartinius technologijų pokyčius. Yra tam tikra įtampa tarp e, tų naujų technologijų, kurios naikina darbo vietas ir kurios kuria darbo vietas. Dėl naujų e, technologijų kai kurios darbo vietos dinksta, bet atsiranda naujų darbo vietų. Bet aš esu nusiteikęs optimistiškai ir manau, kad ir mes visi galime būti nusiteikę optimistiškai. Aš tikrai manau, kad žymiai realiau tikėtis laimingos pabaigos, negu kad nelaimingos pabaigos. Bet aišku, yra ir tam tikrų veiksnių, į kuriuos reikėtų atsižvelgti. Kai kas mano, kad, na, šį kartą atsitiks kitaip. Pavyzdžiui, Dabar labai paplitęs interneto naudojimas. Internetas šiomis dienomis yra žymiai labiau paplitęs negu kad kažkada uh, buvo paplitęs elektros naudojimas. Ir dabar uh, panašų poveikį daro internetas. Informacijos ir komunikacijų technologijos vis dar labai sparčiai auga. Na ir šių technologijų pajėgumai vis dar labai sparčiai vystosi, labai sparčių tempų vystosi. Šių technologijų dėka po dviejų, ketverių metų galbūt galėsime e, daryti tokius dalykus, apie kuriuos šiuo metu net, kurių šiuo metu net neįsivaizduojame. Na ir naudojantis skaitmeninėmis technologijomis e, galima e, užtikrinti gamybą labai žemomis sąnaudomis. Taigi vyksta tikrai didžiulė revoliucija. Dabar labai trumpai e, pakomentuosiu politikos kryptis. Na, ko gero, akivaizdu, ką reikėtų daryti. Reikėtų daugiau investuoti į švietimą. tie darbai, kurie e, reikalauja rutinos arba ir toks ofisinis darbas, e, kuris yra rutininis e, ateityje, bus žymiai, labiau, žymiai mažiau paplytęs. Bet reikės daugiau dėmesio skirti tokioms profesijoms, kur reikia bendrauti su žmonėmis. Taip pat reikia daugiau investuoti mokslinis tyrimus, infrastruktūrą. Uh, Ir dar vienas svarbus dalykas, kuris dažnai pamirštamas. Europoje reikia labiau skatinti verslumą. Dabar yra tikrai daug technologijų. Visiškai neseniai vyko diskusija apie dirbtinį intelektą. Ir reikia pastebėti, kad Europa nėra e, lyderė mokslinio tyrimų srityje mums reikia skatinti ir žmonių verslumą, tam, kad technologijos nebūt, ne tik būtų išradinėjimas, bet kad jos patektų ir į rinką. Dabar iš esmės to užsiema didžiulės JAF įmonės, ko gero ateityje e, e, to užsims ir didžiulės kinų įmonės, bet aš manau, kad reikėtų skatinti ir europiečius aktyviau dalyvauti rinkoje. Ačiū. Thank you, Mr. Dax, for that. E, Ačiū, ponė Dax. Dabar suteiksiu žodį redaktoriui Valerio De Stefano. Tai ir e, profesorius, dirbantis Liovano universiteto darbo teisės ir institute ir e, teisės fakultete. Ačiū pirmininkė, dėkoju už jūsų pakvietimą. Išklausėme dabar uh, pasakojimų apie to, kaip e, technologijos paveiks darbo rinką kiekybinė prasme vertinant. Aš ta, dėl to, to aspekto, dėl kiekybinio aspekto gal netiek daug įdomus galėčiau ką papasakoti, aš labiau pakalbėsiu apie kokybinius pokyčius. Ir labai dažnai, kuomet vyksta diskusijos apie technologijas, automatizavimą, šis aspektas yra pamirštamas. Uh, Aš norėčiau mm, pasakyti, kas yra mano pasisakymo esmė e, šiandien. Visų pirma, mums reikia daugiau skaidrumo dėl to, kaip technologijos yra naudojamos ir, mm, pavyzdžiui, kaip dirbtinis intelektas yra naudojamas e, stebėti, drausminti, įtakoti e, darbo jėgą. Ir tam, aišku, reikia gero socialinio dialogo dėl algoritminio darbo jėgos valdymo. Uh, Mm, kitas dalykas, mm, ką mes iš daktaro Engblom girdėjome, kad reikia e, galvoti ne vien tik tai apie kažkokias etiketės, apie tą tokį, e, tokią teisę užtikrinti e, užimtumą visiems, nes iš tikrųjų ar, ar, ar teisė į burtis į profsąjungas, da, teisė dalyvauti kolektyvinėse dėrybose, teisė nebūti diskriminuojamam, taikomo ne vien tik tai tradiciniams darbuotojams, tą reikia turėti omenyje. Ir tai, ką ankstesni prelegentai sakė, mes turime žiūrėti į užimtumą kaip į tokią lankščią koncepciją, kuri kai kuriais atvejais turi būti performuota, ta prasme, kaip yra suprantama, kas yra darbo jėga, kas yra užimtumas, kas yra socialinė apsauga. Kuomet eina kalba apie skaitmeninimą, labai dažnai galvojame, aišku, apie platformą ekonomiką ir tokias darbo vietas, kurios gali būti vykdomos online režimu, internetu ar, ar, ar per te, tokias technologijas kaip Uber ar kitokias platformas. Tai, aišku, yra svarbu ir tą daktaras M. Gublom jau minė, bet labai dažnai mes pamirštame labai daug kitų elementų. Tai yra darbuotojai, kurie dirba platformose, ypač e, e, vietos lygmenių ar, ar um, aptarnaujančius darbuotojus, kurie rūpinasi kitais. E, labai dažnai tokie sektoriai yra užmirštami. Uh, Kai kalbame apie platformų darbą, mes dažnai e, darome prielaidą, kad e, eina kalba apie asmenys, kurie save klasifikuoja kaip savarankiškai dirbantis ir labai dažnai tuomet, pavyzdžiui, e, minimali apsauga dėl minimalaus atlyginimo, dėl kolektyvinių dėrybų, dėl kitų aspektų yra pamirštami ir, ir reikia suvokti, kad kartais tai yra iš tikrųjų savarankiškas darbas, bet kartais tai taip nėra ir per tas platformas darbuotojai prieina prie tikrų rinkų. Ir tuomet Tuomet savarankiško darbo savoka tokiais atvejais yra labai nominali mm, ir realiai jie neturi galimybės nieko pasakyti dėl to, kaip jie, kaip jie atlieka tą darbą, kokie rezultatai, koks atlyginimas. Technologijos yra naudojamos ir e, pamatuoti, kaip jie dirba, kaip atlieka konkrečią užduotį. Mes kaip vartotojai labai dažnai yra raginami įvertinti e, patirtį, kaip, e, kuomet susidūrėme su tokiais darbuotojais ir, ir e, algoritmai naudojami tokiose platformose dirbantiems įvertinti ir drausminti, pavyzdžiui, jeigu klientai nepatenkinti, jeigu laikas buvo nepatenkinamas, per kurį atlikta ta užduotis per platformą, tai darbuotojai gali būti drausminami. Uh, Mm, iš tikrųjų, e, tai yra labai svarbu galvojant apie visas darbo vietas sėtinas su ta platforma, ne vien tik tai tos darbuotojus, kurie tiesiogiai platformą dirba. Ir labai dažnai iš tikrųjų um, tokie darbai skiriasi nuo tikro savarankiško darbo. Labai dažnai būna uh, taip, kad e, darbdaviai Europoje, bet ne vien tik tai, uh, darbuotojai, uh, atsiprašau, uh, kreipiasi į teismą ir užginčia e, jų statusą kaip savarankiškai dirbančių, nes iš tikrųjų jie tokie nėra. Nedažnai jiems pavyksta tai padaryti. Pavyzdžiui, buvo Italijoje, Prancūzijoje bylų e, kur darbuotojai reikalavo, kad jie būtų perkvalifikuoti į e, tikrus darbuotojus, tam, kad būtų visa socialinė apsauga jiems garantuota, tačiau um, teismai buvo nepalankus jų atžvilgių. Vis tik tai reikia galvoti apie tą lankstumo savoką taikomą darbo laikui. E, teoriškai jie turi galimybę pasirinkti, e, kada dirbti savaitės ar dienos bėgė, tačiau uh, tas lankstumas yra svarbus, bet negali būti naudojamas kaip pasiteisinamas negarantuoti socialinės apsaugos. Ir reikia galvoti būtent apie subordinavimo ir mm, įdarbinimo aspektą. Pavyzdžiui, ar turi galimybę spręsti dėl to, kiek paimti pinigų iš kliento, ar turi galimybę spręsti, kaip tu atlieki savo darbą, kiek to laiko yra skirta tam, e, e, dar kitai užduočiai atlikti. Tai yra Mm, mm, savoką savarankiško darbo, nes iš tikrųjų, jeigu tokius atsakymus negali, į tokius klausimus negali atsakyti teigiamai, tai tuomet negali būti tau um, atimta galimybė gauti socialinę apsaugą kaip uh, normaliam darbuotojui. Ir, ir visa darbo teisės garantuojama apsauga turi būti užtikrinta. Bet to mes nežinome, ar tas lankstumas, kuris yra kaip ir teigiamas, yra tikras, realus. Mes labai dažnai nežinome, kaip tie algoritmai um, vertina tą lankstų tvarkaraštį. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu tam tikrą laiką tu negali dirbti, ar, e, sakykime, ne, tavo grafikas nėra kažkoks tai fiksuotas, nes tu negali vienu ar kitu momentu dirbti, kaip tai algoritmai išanalizuoja ir kiek paskui, kokie yra sprendimai sprendimai priimami. Labai nežinome to dėl to, kad kriterijai, kuriuos naudoja platformos, vertindamos darbuotojus, ir darbo paskirstimą tarp darbuotojų nėra atskleidžiami viešai. Ir tai dar kartą parodo, koks svarbus yra skaidrumas algoritmų taikyme ir, ir, ir, ir vertinėme to, kas tikrai nėra labai jau tradicinė ta platformų ekonomika. Net ir tradicinėse darbo vietose e, technologijos, algoritmai, e, dirbtinis intelektas vis dažniau yra naudojami spręsti, kurios darbuotojus įdarbinti, kurios pakelti pareigose ir kaip paskirstyti darbus, kaip įvertinti e, darbo rezultatus. Uh, Um, kaip pamatuoti darbo našumą. Labai dažnai tas vertinimas uh, daromas be jokio skaidrumo, visiškai neatskleidžiant informacijos kaip darbuotojas yra vertinamas. Aš manau, kad iš tikrųjų uh, tas skaidrumas yra nepaprastai svarbus ir patikimiausias būdas užsitikrinti skaidrumą yra mm, garantuoti kolektyvinių dėrybų teisė, taip pat ir platformose. Ir tai turi būti privaloma sąlyga tiem, kas valdo platformas. Ir aišku, kad tai turi būti lanksti ir patikima priemonė. Aišku, ji neturi. Uh, būti teisės aktuose labai griežtai apibriešta, kad būtų labai nelanksti ir, ir nebūtų galimas pritaikyti prie poreikių. Bet tai turi būti garantuota, nes kolektyvinės dėrybos yra labai svarbios ir mes turime um, siekti kad nebūtų kolektyvinių dėrybų, ta tradicinė tik tai savoka taikoma, kad nebūtų kolektyvinės dėrybos garantuojamas tik tai tradiciniams darbuotojams. Ta teisė turi būti išplėsta ir taikoma taip pat ir savarankiškai dirbantiems darbuotojams. Labai dažnai um, paaiškėja, kad yra teisinių kliūčių ir savarankiškai, savarankiškai dirbantis asmenys negali um, dalyvauti kolektyvinėse dėrybose, nes dažnai um, tai yra laikoma um, susitarimu dėl kainos nustatymo įstatymo, um, o tai, aišku, draudžia teisės aktai, draudžiantis nesažinga konkurencija ir panašiai. Tai, aišku, dėl to kyla problemų ir, ir reikia galvoti apie naujas technologijas tame kontekste. Aš matau, kad jau man skirtas lygas baigėsi. Tai aš tiesiog noriu dar ką pasakyti, kad reikia galvoti apie tos kriterijus, kuriais apibrėžiami darbo santykiai. Pavyzdžiui, toks kriterijus kaip um, testinumas to, kiek uh, gali teikti paslaugą savo darbuotojų. Arba, pavyzdžiui, E, toks dalykas, ar, ar, gal, ar darbo grafikas tavo lankstus ar nelankstus. Tai Turi būti nebesvarbus kriterijai, ypač turint omenyje, kad darbdaviai ateityje turės vis didesnį rezervą darbuotojų, iš kurių galės pasirinkti, um, kurį tuo metu pasitelkti, kadangi technologijos leidžia dabar tai padaryti vis lankščiau. Tai tas toks kriterijus, kaip kad, pavyzdžiui, ar turi galimybę dirbti pagal fiksuotą grafiką, ar, ar gali būti prieinamas darbu, darbdaviui tada, kada jam reikia, tai nebeturi būti svarbus toks kriterijus. Iš tikrųjų, daug svarbesnis kriterijus yra subordinacija ir taip toliau ir technologijų raida turi tarnuoti, tarnauti visai plačiai visuomeniai. Ta mes turime užtikrinti. Thank you. Uh, then I'll give the floor to Dr. Gier. Ačiū, dabar suteiksiu žodį dr. Gerlint Viskirchen. Jis yra Traptautinės uh, advokatų asociacijų. Ji yra Tarptautinės advokatų asociacijos pasaulinio užimtumo instituto vicepirmininkė. Ačiū, ačiū už sutiktą žodį, galimybę pasisakyti. Na, aš buvau m, mm, instituto e, atlikto tyrimo apie robotizaciją viena iš autorių, bet aš taip pat dirbu ir kaip advokatė ir m, mm, savo pastabose apsiribosiu e, teisinėmis pastabomis, juridinėmis pastabomis. Taigi mūsų tyrimas parodė, kad skaitmeninimas vienodai veikia ir darbininkų, ir darbuotojų, tarnautojų sektorių. Tai yra svarbu, nes jei pagalvot, pažiūrėtume į politikus, į žiniasklaidą, susidarytų įspūdis, kad iš esmės e, čia viskas susijęs su pramonė ir gamybos sektoriumi, bet iš tikrųjų Maždaug 90 procentų darbuotojų Europoje dirba paslaugų sektorija. Bet to tyrimas parodė, kad atsiras naujų įmonių struktūrų, naujų darbo formų ir taip pat padaugės savarankiškai dirbančių asmenų. Trečia, tyrimas parodė, kad gali kilti masinė nedarbo banga. Ir jūs jau minėjote Osborne Frein FAI studija, kuri buvo atlikta 2015 metais ir e, kurioje buvo teigiama, kad e, maždaug 20 procentų Amerikos darbo vietų bus e, išnyks. Mes, pavyzdžiui, remiamės McKinsey praėjusiu metu gruodžio mėnesio tyrimų ir taip pat šių metų kovo mėnesį atliktų tyrimų, kuriuose daroma panašios išvados. Iš esmės, vidutinės trukmės laikotarpį maždaug 15 procentų darbo vietų pakeis technologijos, o dar 20 procentų veiklos pajus didelį poveikį. Ir greičiausiai tas poveikis pasijūs per artimiausius 10 metų. Būtent tokiais skaičiais mes esame linkę remtis. Jie nėra tokie dramatiški, kaip minėjo prieš mane kalbėję pranešėjai, bet na, maždaug du gana intensyvūs tyrimai leidžia daryti tokias panašias išvadas, todėl mes jomis ir remiamės. Be to mūsų tyrimas pada, parodė, kad e, darbo įstatymai valstybėse narėse ir ES lygių atsilieka nuo verslo realybės ir mums atrodo, kad tas atotrukis didėja. Verslo pasaulis eina dideliais šuoliais, kaip sakė prieš mane kalbėjo pranešėjai ir technologijos labai sparčiai plečiasi. Ir turiu pasakyti, kad teisėkuros e, darbas e, pirmin juda pamažu. Na, tai turbūt yra būdinga teisėkurai, tačiau e, tai nėra geras dalykas, kadangi atotrukis labai smarkiai didėja, o laiko yra nedaug. Taigi, Keletą žodžių apie tarptautinį poveikį, kas vyks pasaulyje. Įdomu pastebėti, kad būsimą darbo rinką veiks du pagrindiniai veiksmai. Visų pirma, tai yra techninės naujovės. E, čia reikėtų kalbėti ir apie investicijas į aplinką ir aš kaip teisininkė Čia turiu pakalbėti ir apie teisinę bazę. Antras veiksnys yra švietimas. Švietimas, švietimas, švietimas. Įdomu pastebėti, kad JAV, iš esmės, silicijos slėnis pirmauja, jis pažymėtas žalia spalva. Azijoje taip pat tendencijos neblogos, Europoje matome tendencijas einančias iš šiaurės šalių link pietų, tačiau matome du žemynus - Afriką ir Lotynų Ameriką, kurios smarkiai atsilieka ir mažai vilties, kad tie žemynai mm, pasivys įvykius. Toliau, galvojant apie pasaulinį skaitmeninimo poveikį, įdomu pastebėti, kad mm, pigios darbo jėgos šalis ateityje nebeturės konkurencinio pranašumo. Pavyzdžiui, Azijos, atsiprašau, tekstilės sektorius. Daugelis az, tekstilės įmonių veikia Azijoje, Bangladeše, Indijoje, Vietname. Tačiau e, tas sektorius remiasi rankų darbų ir to da, rankų darbo greitai neliks ir gali būti, kad e, įmonės kelsis į ir Kinija, į JAV gali pajusti poveikį rytų Europos šalis, kadangi jose yra daug pasikliaujama pigia darbo jėga, bent jau labiau nei vakarų e, Europoje. 2017 m. McKinsey e, tyrimas taip pat parodė, kad m, mm, pa, pa, pokyčiai skirsis mažų pajamų, vidutinių pajamų ir didelių pajamų šalise. Pavyzdžiui, Kinija ir Indija per bent jau artimiausius dešimt metų nepajus didelio darbo vietų iškelimo pavojaus, nes auga šių šalių vidurinė klasė, taip pat didėja statybos ir kitų paslaugų poreikis šiai viduriniai klasiai. O tokios šalis kaip ES valstybės narės, Japonija ir JAV e, pasižymi senstančią darbo jėgą ir joms kils didesnis pavojus, kad daugiau darbo vietų artimiausioje ateityje bus iškelta kitur. Ir kai bandome nagrinėti šias darbo vietas, apie tai jau buvo užsiminta, mes matome, kad didės darbo vietų polarizacija. Turėsime aukštos kvalifikacijos darbo vietas, kurių daugės ir pramonės, ir paslaugų sektorėje, o e, žemos kvalifikacijos e, srityje, e, kur, automatiz... kur plėsis automatizacija, darbo vietų mažės. Tačiau Mm, dėl to vieningos nuomonės nėra. Taip pat yra sakoma, kad kalbant apie vidutinės kvalifikacijos darbo vietas, jų reikės daugiau, kad reikės priežiūros, pavyzdžiui, paslaugų, tačiau tai yra kultūrinis dalykas. Ir, pavyzdžiui, Japonijoje jau e, naudojama priežiūros mm, vyresnių žmonių priežiūros namuose jau naudojama daug robotų. Taigi nežinome, kaip plėtosi šis sektorius, nes daug lems ir E, kultūriniai dalykai. Tačiau akivaizdu, kad atsiras toks suspaustas vidurys, ypač paslaugų sektorija. Mm, gali būti, kad e, tam tikros darbo vietos, kur daug pasikartojančio darbo bus pakeistos, jas pakeis e, technologijos. Taigi gali būti, kad tokios vidutinio, darbo, vidutinio lygio darbo vietos Mm, gali būti greitų laikų iškeltos ir mes turime galvoti, kas bus su tais žmonėmis. Jeigu bandytume galvoti, kokiais įgūdžiais turėtų pasižymėti ateities darbuotojas, iš karto matome, kad be visų algoritmų, kompiuterinių programų, faktais grindžiamas mokymasis turbūt liks praeitįje. Mums reikės darbuotojo, kuris sugebės kompleksiškai spręsti problemas, kuris sugebės kritiškai ir logiškai mąstyti, kuris turi vadinamųjų minkštųjų įgūdžių, sugeba dirbti komandoje, kuris m, mm, iš esmės sutarė, te, išmano techninius dalykus, m, mm, skaitmeninės technologijas ir kuris sugeba dirbti kintančioje aplinkoje. Ir nereikia nesakyti, kad tai kelia didelių iššūkių mūsų švietimo sistemoms, ne tik e, pradinio ir vidurinio mokymo sistemoms, bet ir pačių darbuotojų mokymo sistemoms. Be to tyrimas rodo, kad darbuotojai kurių darbo vietų greičiausiai ateityje neliks, yra būtent tie asmenys, kurie taip tik fragmentiškai yra mokomi darbo vietoje. Ir aš manau, kad šią problemą reikės gana greitai pradėti spręsti. Toliau įmonių struktūros. Tai yra būtent tas pasaulis, kuriam aš atstovauju. Čia bus labai didelių pokyčių. Atsiras vadinamųjų sutelktinių darbuotojų, crowd workers. Uh, Taip pat e, visa aplinka pasikeis, bus virtualių darbo grupių, bus e, atvirų inovacijų, e, turėsime matricos struktūras, o ne hierarchiją. Ir taip pat daugiau galių įgys projektų komandos, o ne mažiau reikšmės bus teikiama centralizuotai priimams sprendimams. Mūsų darbo įstatymai yra pritaikyti senajam pasauliui ir tiems įstatymams sunku prisitaikyti prie, prie dabartinių sąlygų. Jeigu pagalvotume apie centralizuotai priimamus sprendimus, tai dabar, pavyzdžiui, projektų komandoms sunku laikytis E, reikalavimų, reikia, kad vienas asmo prisimtų atsakomybę. Taigi, kaip bus su darbo statymais? Manau, kad na, daug kas priklauso nuo gerų teisės aktų. Tie teisės aktai turi būti žvelgiantis į priekį, o nereaguoti į tai, kas jau įvyko. Taigi reikia daugiau dėmesio skirti paslaugų sektoriui. Taip pat turime pagalvoti apie konkrečias teisės aktų sritis, kurios buvo patvirtintos 21 e, amžiaus pradžioje. Reikia galvoti apie, tarkim, darbo laiko direktyvoje reikia keisti referencinius laikotarpius, taip pat reikia galvoti apie 11 valandų poilsio laiką. Taip pat e, manau, kad reikia atsisakyti ir atgalinio netaikymo taisyklės 23 straipsnėje da, darbo įstatymai, manau, kad reikėtų skaitmenimą padaryti privalomą, toliau mobilumo direktyva, judumo direktyva, vėlgi reikėtų siekti, kad darbo tarybų, sąjungų, profsąjungų darbas būtų labiau skaitmenizuotas. Taip pat reikia sustiprinti suaugusių, suaugusių darbuotojų mokymą, ypač žemos kvalifikacijos darbuotojų mokymą. Ir dar vienas dalykas, apie kurį buvo labai plačiai kalbėta Lico universiteto studijoje, reikia ir savarankiškai dirbantiems asmenims suteikti tam tikrų socialinių teisių ir prievolių. Na, aš pritariu viskam, kas buvo pasakyta tyrime, išskyrus kolektyvinių dėrybų dalį. Manau, kad savarankiškai dirbantiems turi būti palikta teisė spręsti, ar jie nori prisijungti prie profsąjungos ar ne. Aš tikrai nemanau, kad reikėtų automatiškai įtraukti e, visus e, pavienių darbų pavienius darbuotojus ar savarankiškai dirbančius. Na, manau, kad jau atėjo laikas reaguoti, nelaukime, kol mus užplūs tsunamis. Ačiū uždėmesi. Thank you. <clears throat> Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Frankas Alis Madinijai. Ji yra pranešėja iš Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto. Uh, Ji nagrinėjo tokią temą kaip naujos darbo formos. E, kokių problemų kyla ir kokių galimybių tai atneša, prašom žodis jums. Merci, prezidentė, merci de... Labadiena, ačiū pirmininkė už suteiktą galimybę pasisakyti šio klausimu. Mm, aš esu iš pas ekonominio socialinių reikalų komiteto, iš Prancūzijos, taigi todėl ir kalbėsiu prancūziškai. Uh, Europos ekonomikos socialinių reikalų komitetas nuo 2015 metų e, turi nuomonę parengtą dėl skaitmeninimo mm, poveikio visiems su žimtumu susijusiems klausimams, o kadangi, aišku, mes dirbame ir su darbdaviais, ir su vartotojais, su darbuotojų organizacijomis ir taip toliau. Ir labai svarbu yra Mm, turėti omenyje, kad reikia vengti dirbtinio tokio sudalinimo ir tikrai mm, komitetas e, svarsto įvairius pasikeitimus ir, ir e, mes esam visi piliečiai, mes norime teisingo e, skaitminio perėjimo transformacijos paremto Europos vertybėmis, tai yra užimtumas, socialinė pažanga, aukšta, aukštas apsaugos lygis ir mm, neligybės e, vengimas. Ir iš tikrųjų, e, tai nereiškia, jeigu mes turime e, naujoves, tai naujas technologijas, tai nereiškia, kad mūsų socialinės apsaugos lygis gali sumažėti. Tai yra pagrindiniai principai, kurie mums yra svarbus. Ir taip pat reikia pasakyti, kad tam, kad Europa um, pasinaudotų visų automatizavimo potencialų, reikia tinkamai veikiančių švietimo sistemų, atitinkančių, aišku, uh, visus tuos iššūkius dėl kompetencijų, dėl įgūdžių ir taip toliau. Reikia nuolatinio socialinio dialogo socialiniais partneriais, reikia kolektyvinių dėrybų, kurios būtų tinkamos. Reikia nepamiršti taip pat ir tinkamos mokesčių sistemos. Dabar dėl e, darbo vietų jau kiti prelegentai labai daug kalbėjo, tai aš e, gal tik tai trumpai priminsiu, kas buvo pasakyta, kad e, bendrai prognozės dažniausiai klysta, reikia turėti omenyje, kad tiesiog turime kai kurias grupės, kurios labiau pažeidžiamos ir reikia daugiau dėmesio skirti būtent toms grupėms. Kai kalbame apie Europą, kalbame apie valstybės narės ir ne visos valstybės narės yra vienodai situaciją, galvojant apie automatizaciją. Yra labai didžiulis skirtumas, galvojant apie automatizavimo keliamą riziką ir, na, sakykime, palyginkime Slovakiją ar na, Suomiją ar Norvegiją, nesvarbu Bet a, tai jau irgi buvo minėta, a, tai, kad darbo vietą galima automatizuoti, dar nereiškia, kad tikrai bus automatizuota. Viskas priklauso nuo to, kaip vystys technologijos ir tai taip pat priklauso nuo įvairių kitų veiksnių. Tai yra ir politiniai, ir demografiniai, ir kiti a, veiksniai. Pavyzdžiui, kalbėkime apie automobilių pramonę Vokietijoje. A, Vokietijoje, pavyzdžiui, gamyklose robotų yra daug daugiau nei Prancūzijos automobilių gamyklose dėl to, kad, aišku, Vokietijoje labiau trūksta darbuotojų. Mm, taigi, įvairiuose sektoriuose skirti skirting, skirtingi sektoriai galbūt ir skirtingos darbo vietas ne vienodai bus paliestos to skaitmenimo ir automatizavimo. Ir reikia nepamiršti, kad ir ES turi formuoti tokią politiką, kuri um, pardė, padėtų toms valstybėms narėms, kurios patirs didžiausią neigiamą poveikį. Taip pat reikia nepamiršti ir e, labai svarbių elementų dabar, kas yra rengiamai, dabar rengiamai nuomoniai. Tai yra trys elementai. Reikia kalbėti apie dirbtinį intelektą, kuris būtų įtraukus, reikia kalbėti apie um, pokyčius ir reikia kalbėti apie socialiai atsakingus pokyčius, transformacijas. Taigi, dabar kas yra e, dirbtinis intelektas, kuris yra įtraukus. Paimkime Niderlandų pavyzdį. Reikia užtikrinti, kad darbuotojai dalyvautų irgi um, pokyčiuose, nes tai yra labai svarbu, jie yra labai svarbi visų transformacijų dalis. Ir kuomet yra dėgiamos naujos technologijos, darbuotojai turi dalyvauti tame. Ir tuomet um, matysime, kaip, uh, sakykime, išmintingos mašinos galėtų būti panaudotos. Ir darbuotojai turi būti tų procesų centrų teatre. Jie turi prisidėti prie visų tobulinimo. Mums, mūsų manimu, tai yra labai svarbu, kad dirbtinis intelektas būtų dėgiamas būtent įtraukių būdų, įtraukiant ir darbuotojus į visus procesus. Na, aišku, reikia nepamiršti ir skaidrumo, socialinės atsakomybės principų ir ekonomikos socialinių reikalų komitetas per savo socialinės atsakomybės paketą būtent tai akcentavo, kad tas principas yra nepaprastai svarbus ir jis turi būti taikomas taip pat ir darbo srityje. Būtent tas teisingumas, vienodos sąlygos, tai yra labai svarbu, kad kad pavyzdžiui, sakykime, bus kažkokios tai darbo vietos, kur žmogus nebebus mašinų, aukščiau už mašinas, kad e, negalim tai net įsivaizduoti, kad ateityje tai bus, kad pavyzdžiui, mašina kontroliuos žmonės žmonių darbą. Taigi reikia iš tikrųjų galvoti apie tokius pokyčius ir stengti švelninti jų neigiamą poveikį. Mes turime atverti galimybės, aišku, tiems žmonėms, kurių darbo vietos pradėjo patinks ateityje įgyti e, kitą išsilavinimą, kad jie turėtų galimybę gauti apmokymą ir, ir persikvalifikuoti. Taip pat vyksta diskusijos, kurias mes įsigirdime, e, kas yra labai svarbu, tai yra socialinis dialogas. Ir Prancūzijoje kalbam apie tai, kad kas yra teisė į prisijungimą Pavyzdžiui, kad dabar su dabartinėmis technologijomis darbuotojas, um, nesvarbu, kuris bebūtų, bet kurio paros metu gali būti šio reikalavimo, kad jis visuomet būtų pasiekiamas. Ir būtent ta prisijungimo ir atsijungimo teisė yra nepaprastai svarbi. Ta teisė turi būti uh, uh, garantuojama. Toliau um, asmens teisės yra labai akta, aktualios. Uh, pavyzdžiui, kad asmuo turėtų galimybę atskirti savo e, šeimos ir darbo um, gyvenimą. Ir kad, pavyzdžiui, nesvarbu, koks būtų statusas, ar jis savarankiškai dirbantis, ar kita, kita, kitoks, kad, na, sakykime, kaip besikeistų jo statusas, kad jo kuprinė, sakykime taip, jo krepšė visuomet būtų teisė į um, mokymą, teisė į apsaugą ir taip toliau. Danijoje, pavyzdžiui, neseniai buvo kolektyvinės darybos su, um, su platforma, taip, tai yra premjera ir profsąjungos, aišku, prisitaiko prie naujovių ir buvo sudaryta susitarima su privačia kompanija tokiu būdu vieneriems metams, bet tai eina kalba apie naują darbo formą, bet Tiesiog toks pavyzdys rodo, kad nesvarbu, kad darbuotojai galbūt dirba pagal naują darbo modelį platformoje, tai nereiškia, kad jie neturi jokių teisių. Mm, galima, aišku, gal kalbėti apie visas e, naujoves, e, kurios labai sparčiai e, ateina. Ir reikia suvokti visą poveikį ir profsąjungos turi prisitaikyti prie tų pasikeitimų, kaip ir, kad, pavyzdžiui, prie dirbtinio intelekto ar panašiai, ir ginti darbuotojų ir, ir, ir, ir ne vien tik tai darbuotojų visų, koks statusas um, tų asmenų bebūtų, teisės. Tai gal tiek ačiū už galimybę pasisakyti. Yeah. Labai ačiū. Galbūt komiteto nariai norėtų pateikti klausimų mūsų svečiams, kurie pristatė šios dienos temą. Tai prašom, galite klausti. Tikrai jūs labai juodomis spalvomis nupiešite visą paveikslą. Ima depresija. Kalbate apie tai, kad bus sunkiau susirasti darbo vietą ir ją išlaikyti. nes e, praktiškai kiekvieną dieną darbuotojai teks kelti savo kvalifikaciją. Vyksta tikra technologijų revoliucija ir ji daro didelį spaudimą darbuotojams. Taip pat girdėjome, kad teisės aktai uh, nėra atnaujinti, jie netitinka e, naujos padėties darbo rinkoje ir naujų technologijų ir vis didėja atotrukis tarp asmenų. Tie, kurie turi gerą išsilavinimą ar prastą išsilavinimą ar jokio išsilavinimą. Taigi atotrukis vis didėja ir dėl to kyla vis e, sudėtingesnių konfliktų. Darbuotojai turi elgtis lankščiai, taip pat turi išlikti patrauklus darbo rinkoje, savarankiškai dirbantis asmenis irgi turi išlikti patrauklus tam, kad išlaikytų savo veiklą. Na ir taip pat reikėtų pagalvoti, kad ta technologijų revoliucija uh, kaip technologijų revoliucija įtakoja mokesčių sistemas. Vis dėlto situacija gana liūdna. Mes apie tai kalbame ir šiame komitete, ir kitose Europos parlamento komitetuose. Na ir iš tikrųjų, ko gero, visą laiką yra. Ir iš tikrųjų, ko gero, visi suprantame, kad mūsų laukia didžiuliai pokyčiai ir mes jų bijome. Antra vertus, žinome, kad jaunoji karta palankiai priema kai kurias tas technologijas. Kaip mes turėtumėm judėti į priekį? Ką turėtų daryti mokslininkai, profsąjungos, taip pat ir parlamentarai? Ką mes turėtumėm daryti? Kaip galėtumėm užtikrinti, kad žmonės pasitikėtų savo galimybėmis? Kad žmonės savimi pasitikėdami dalyvautų darbo rinkoje ir po penkerių dešimties metų. Gal kas nors e, nori pasisakyti? Prašom. Ačiū. Na, aš irgi galvojau, ar labiau žvelgti tą e, laimingą istoriją, ar nelaimingą istoriją. Na, ko gero. Situaciją reikėtų vertinti iš įvairių pusių. Skaitmeninimas, skaitmeninimo poveikis Buvo tikėtina, kad tas skaitmenimo poveikis bus didesnis. Dabar e, e, McKenzie's ir EBPO atlikti tyrimai rodo, kad tas skaitmenimo poveikis darbo rinkai galbūt nebus toks didelis. Taigi yra įvairių nuomonių. Ir tiesą sakant, galvojau, panaši situacija kaip su višta ir kiaušiniu, kas atsirado pirmas. Yra ir senoviškų, ir naujoviškų priemonių. Bet, ko gero, vis dar galima konstatuoti, kad darbuotojas gali dirbti gana nepriklausomai. didelis privalumas tai, kad darbuotojas neturi visą laiką skirti savo dėmesį tai, ką daro jo rankos reikia mažiau vidutinės grandies vadybininkų, kurie e, prižiūrėtų, kaip vyksta darbo procesas. Dėl ko aš esu labiausiai susirūpinusi? Ogi dėl to, kad dėl skaitmeninimo akivaizdu, kad yra didžiulis atotrukis tarp uh, E, realios situacijos ir e, darbo rinkos teisų, teisės aktų. Iš tikrųjų, atotrukis didžiulis. Jūs kalbėjote, kad panaši situacija būtų tarsi e, at, artėja didžiulis tsunamis. Ekonominė prasme tikrai yra privalumo naudoti skaitmenimo technologijas. Tarkim, yra naudo, vis labiau naudojama Uber, Deliveroo platforma ir e, asmenys dirbantys šioje platformoje e, nėra laikomi nuolat dirbančiais darbuotojais. Jie laikomi tarsi asmenimis, kurie užsijama savarankišką veiklą. Dėl to tokios platformos e, moka, neturi mokėti socialinių įmokų ir vis daugiau darbuotojų ateityje, ko gero, virs tokiais savarankiškai dirbantyčiais asmenimis. Tai yra tam tikras verslo modelis. Dar vienas verslo modelis tai yra um, toks, kai darbuotojas dirba tik tada, kai atsiranda konkretaus darbo tai irgi reiškia, kad darbdavys moka mažiau mokesčių. Ir dažnai didel, būtent didelės įmonės nori to užsiimti. Taigi e, kyla klausimas, kaip mes galime užkristi kelią tokiam tsunamiui? Ir ką mes galėtumėm, kaip mes galėtumėm užtikrinti, kad e, teisės aktai e, neatsiliktų nuo situacijos darbo rinkoje? Čia paminėčiau ir tokį pavyzdį kaip e, e, direktyva, kuri numato, kad e, darbuotojas turi būti raštu informuojamas apie tai, kokios yra darbo sąlygos. Įmonės iš tikrųjų naudojasi tokiamis technologijomis, kurios tarsi apriboja darbuotojų teisės. Ir kila klausimas, ar tokią problemą reikėtų spręsti europinių lygmenių ar nacionalinių lygmenių. Ačiū, tikrai labai daug klausimų. Žodis jums. Dėkoju. Buvo išsakyta daug klausimų, pradėsiu nuo pabaigos. Aš nemanau, kad pateiktas pasiūlymas išspręstų šias platformų ekonomikos problemas. Buvo paminėtos įvairios spragos, bet panašu, kad dabar bandoma e, užkamšyti tas spragas, kurios atsirado praeitie, o ne žvelgti į ateitį. Dabar dėl e, platformų ekonomikos darbuotojų. Kaip užtikrinti jų e, socialinę apsaugą europinių lygmenių? kaip užtikrinti jų teisų perkelimą jeigu asmuo e, dirba e, kelioms platformoms, įvairioms platformoms. Pažvelkime, ką padarė įvairios valstybės narės, tarkim Ispanija, Junktinė karalystė. Šiuose šalise jau yra tam tikrų teisės aktų, kurie numato, kad egzistuoja ne tik socialinės teisės, bet ir tokių darbuotojų teisės, e, tarkim, į atostogas. Uh, arba e, jiems turi, būti, jiems turi būti mokamas bent minimalus atlyginimas. Tai turėtų užtikrinti vienodas sąlygas visiems. Kaip jūs sakėte, įmonės gali to tiesiog pasinaudoti, gali jos tiesiog naudotis e, tokiais darbuotojais kaip pigia darbo jėga. Mes turime pasirūpinti e, štai kokią asmenų grupę, vadinamąją prarastąją kartą. Tai yra, tarkim, parduotuvių kasininkai arba sunkvežimių vairuotojai, kurjeriai. Na ir jau dabar jie kenčia dėl technologijų naudojimo ir jų darbo vietos kažkada dinks. Ir aš tikrai nemanau, kad jupės sunkvežimio vairuotojas ateityje taps programuotojų. Teisės aktų kuriejai turi pasirūpinti ir tokiais asmenimis. E, platformų darbuotojai yra viena jautri asmenų grupė, bet yra ir kita asmenų grupė. Tai yra tie asmenys, kurie dabar dirba, bet kurie ateityje savo darbą praras. Na, man, bent jau mano nuomonė, tai praktiškai faktas, kad jie ateityje savo darbo vietą praras. Ačiū. Ponas Engblom. Ačiū. Buvo klausta, ar um, viskas baigsis laimingai ar nelaimingai. EBPO sako, kad dinks 15 procentų darbo vietų, 10-15 procentų darbo vietų pasikeis. Na ir e, skaičiai netaip jau skiriasi nuo ankstesnės istorijos. Uh, tokių pokyčių yra jau buvę. Yra jau e, įvykę didžiulių struktūrinių pokyčių. Na ir mes e, turime su jais susidoroti. Mes turėtumėm galvoti ne apie tai, kaip e, sulėtinti pokyčius, bet kaip užtikrinti, kad uh, E, žmonės galės įti koja kojon su, koja kojon su tais pokyčiais. Jau buvo minėtas švietimas, mokymasis, e, trunkantis visą profesinį gyvenimą. Taip pat labai svarbu, kad ir technologijos būtų įgyvendinamos taip, kad žmonės jaustųsi, jog jie tame procese dalyvauja. ta informavimo, konsultavimosi kultūra Europoje e, tikrai galėtų įgyti konkurencinį pranašumą. Didžiulė problema yra ta, kad e, yra pasenę teisės aktai, e, darbo rinkos teisės aktai. Ta darbo teisė yra lanksti. Mes jau matome, jog darbo teisė labai kito, kai atsirado pokyčių e, visuomenėje, rinkoje. Visą laiką mes sakome, kad e, darbo e, teisė atsilieka. Ir dažnai yra taip, kad įmonėms norisi pritraukti daugiau investuotojų, daugiau e, rizikos kapitalo. Na ir čia mes irgi turėtumėm e, viską vertinti gana kritiškai. Toliau tas e, įmonės, kurios vykdo tokius verslo modelius, kai žmonės tarsi netenka teisų, kai darbuotojai yra paverčiami savrankiškai dirbančiais asmenimis. Labai svarbu, kad būtų mokamos socialinės įmokos. Tai suteikia ekonominių pranašumų. Tokių pavyzdžių jau turime. Ir na, čia tikrai labai svarbu, kad būtų mokami ir mokesčiai, ir socialinės įmokos. Savarankiškai dirbantis asmenis taip pat turi turėti panašias teisės tam, kad jie būtų motivuoti. Ir taip pat pagalvokime apie tai, kaip klostysis tokių asmenų karjeros. Ar asmo tiesiog tarsi užstrikstės kažkurio karjeros laipteliu ar ne. Ir mes pastebėjome, kad Kuo e, trumpesnio laikotarpio darbo sutartis, e, tuo mažesnės galimybės, jog asmuo e, palypės aukštyn karjeros laipteliais. Ačiū toliau profesorius Valero de Stefano, prašom. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau pasakyti štai ką. Mes neturėtumėm galvoti, kad naujos technologijos turės tik teigiamą arba tik neigiamą poveikį. Turėjome pagalvoti apie taip, kaip technologijos yra priimamos. Viskas priklauso ir nuo požiūrio. Kai kas mano, kad atsitinka tik gerų dalykų, kai kas mano, kad tik atsitinka, atsitinka tik blogų dalykų. teisės aktai turi užtikrinti, kad e, situacija būtų geresnė, negu kad e, tokia atveju, jeigu tokių teisės aktų nebūtų. Toliau dėl tų platformų. Na, paprastai e, kiekviena įmonė turi laikytis egzistuojančių teisės aktų. Jeigu kokie nors verslo modeliai netitinka teisės aktų, tai reiškia, kad mes, tai nereiškia, kad mes turime keisti teisės aktus, nes kai kurios įmonės tiesiog bando juos apeiti. Na, nėra taip visada, bet yra tokių atvejų, kai įmonės tiesiog ieško pigios darbo jėgos ir nenori prisimti kaštų. Dar vienas dalykas. Na, aš nemanau, kad technologijos būtų naudojamos vien tik siekti didesnio autonomiškumo. Vis dėlto reikia atidžiai stebėti, kaip tos technologijos taikomos. Ne vien tik tais platformose, bet ir um, užsiemant įprastinę veiklą. Pavyzdžiui, jau yra naudojamos įvairios apyrankės arba uh, vadinamieji bedžai arba leidimai, uh, kurie užtikrina didesnės galimybės stebėti darbuotojus. tai užtikrina ir didesnį saugumą, bet antra vertus gali kilti piknaudžiavimo atveju, gali būti piknaudžiaujama asmens duomenimis. Taigi viskas nėra vien tik tais juoda arba balta. E, vyriausybės turi užtikrinti, kad būtų e, išvengta piknaudžiavimo atveju. Antra vertus, reikia išnaudoti visas tas galimybes, kurias mums suteikia technologijos. Tiek iš mano pusės ačiū. Thank you, Mr. Roland. Ačiū, pirmininkė. Panas Rolen. Norėčiau pakalbėti apie du dalykus, kurie, man atrodo, nebuvo paminėti. Visų pirma, technologijų kaita, skaitmeninimas yra natūralus dalykas, tam tikras natūralus dalykas ir tiesiog e, turime susitaikyti su tuo, kad yra sezonai, yra žiema, pavasaris, lygiai taip pat yra ir su technologijų revoliucija, taigi mums vėl lieka susitaikyti su jos poveikiu. Aš manau, kad mes taip pat turime nagrinėti ir technologijų pasirinkimo, technologinio pasirinkimo klausimą. Mano nuomonė tai yra iš esmės politinis klausimas, nes e, Būtent tuo remiantis yra įgyvendinami projektai. Taigi, ar mes norime, kad mus kažkur nuvestų kažkur kitur padaryti pasirinkimai, ar mes e, tikrai norime turėti darbuotojų, e, kuriems būtų implantuotos mikroschemos ir panašiai. E, Ar norime darbuotojų, kurie nuolat turėtų nešioti šalmus ir pagal tam tikrus algoritmus e, reaguoti. Tai yra nauji dalykai, kurie yra naudojami, pavyzdžiui, kai na, automobilių pramonėje yra naudojama labai daug technologijų. Taigi manau, kad reikėtų vykdyti tam tikrą politiką dėl technologijų pasirinkimo, o ne vien galvoti, kaip mums e, reikėtų prisitaikyti prie pokyčių, kuriuos nulėmė kaž, kažkur kitur padaryti pasirinkimai. Na, žinoma, kyla rizikos ir galimybių klausimas. Galima būtų diskutuoti, e, kaip mažinti riziką ir kaip galima geriau išnaudoti uh, galimybės. Tačiau e, reikia neužmiršti ir žmonių, darbuotojų vaidmens visame šiame procese. Jūs turbūt prisimenate ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto klausimą dėl to, kad kokį vaidmenį atlieka darbuotojai. Man atrodo, kad dabar vykstanti e, revoliucija e, lemia darbuotojų individualizavimo mm, dalyką, darbuotojų individualizavimo procesą darbo srityje ir tai turi poveikio ir darbuotojų sveikatą ir aš kalbu ne tik apie išsiekimą, mm, perdėgymą, darbuotojų perdėgymą. Taigi viena vertus yra prarandamas darbo suvokimas, kad darbas priklauso darbuotojai, taip pat netenkama ir darbuotojų kolektyvo. Ir nežinau, ar jūs savo tyrimę bandėte gilintis į šiuos elementus. Pone Salis Modenie, taip, jūs labai teisingai pastebėjote, kad kyla iššūkis mūsų visuomeniai, mūsų politikams ir taip pat socialiniams partneriams. Tas iššūkis yra pasirinkti, kokiame pasaulyje norime gyventi ir kokį vaidmenį norime e, suteikti e, intelektui, intelektualioms mašinoms. Aš manau, kad šiuo metu dar nėra pakankamai derinami veiksmai ir nėra iš anksto konsultuojamasi prieš įdėgiant technologijas. Aš manau, kad ir socialiniai partneriai, socialinių partnerių dėrybos vyksta ne tokiu lygiu, kurios, kuriuo turėtų vykti Europoje. Na, galiu apie tai atvirai kalbėti. Aš manau, kad vis dėlto yra tam tikro pasipriešinimo mm, reguliavimui. Na, pateiksiu naujausią pavyzdį. Direktyva dėl nuspėjamų ir skaidrių darbo sąlygų. Mes turėjome patvirtinti direktyvą šios rytyje, kadangi kolektyvinės dėrybos buvo nesėkmingos. Taigi yra problemų, problemos egzistuoja ir man atrodo, kad um, Europa tikrai čia daro ne viską, ką turėtų, um, remdamasi savo tradicijomis ir istorija. Um, turi būti reguliuojamos įvairios darbo formos. Na, žinoma, dabar mes įsivaizduojame, kaip robotai atims darbą iš žmonių, tačiau e, tam tikros taisyklės dėl dėgiamų technologijų, dėl darbo sąlygų, dėl darbuotojų sveikatos ir saugumo, į visą tai nėra šiuo metu pakankamai atsižvelgiama. Ir aš čia kalbu ir bendrai, abstrakčiai, ir labai konkrečiai. Nes, e, na, įmonės, visuomenė skiriasi, bet vis dėlto turi būti tam tikras bendras pag pagrindas, turi būti tam tik, tikra minimali e, Europos teisė, kuri vėliau būtų pritaikoma pagal kontekstą. Na, pavyzdžiui, Prancūzijoje praėjusį mėnesį buvo paskelbtas pono Vilany pranešimas. E, E, jis sakė, kad turi būti galvojama apie dirbtinio intelekto prasme ir reikia tam tikrų gairių, ko mes norime e, ateityje. Ir viso to centre turi būti žmogaus ir mašinų santykis. Ir tas įspėjimas, kurį mes pateikėme savo pranešime, praėjusiais metais parengę pranešimą dėl dirbtinio intelekto, mes sakėme, kad būtent žmogus turi būti visko centre, žmogus turi valdyti mašinas. O dabar mes kalbame apie tam tikrą juodąją dėžę, sakome, kad algoritmai veikia, bet mes ne iki galo suprantame viso to proceso rezultatus. Taigi, uh, E, manau, kad inžinieriai turi būti rengiami, e, juos supažindinant su etikos principais. Reikia, kad mašinos tarnautų visuomeniai ir žmonėms. E, na, aš kalbu, pavyzdžiui, apie žmonės, ne tik apie žmonės, kurie turi negalę, bet aš kalbu ir apie įvairias galimybės, kurių gali atsirasti sveikatos, diagnostikos, gydimo srityje. Yra daug galimybių, bet reikia, kad mes tas galimybės e, kontroliuotume. Ir kaip labai teisingai pasakė ponas Rolan, galimybės turi būti išnaudojamos maksimaliai, o rizika ir neigiamas poveikis turi būti taip pat iki maksimumo sušvelninamas, sumažinamas. Taigi, manau, kad mums reikėtų formuluoti e, reikalavimus. Ačiū dabar, ponas Stefano. Ačiū, pirmininkė. Ir aš norėčiau grįžti prie mm, reguliavimo vaidmens. Ponas Rulen sakė, kad mes e, kartais manome, kad viskas tikrai vienaip ar kitaip įvyks ir mes neturime galimybės e, išsikišti. Tai yra sakoma, kalbant apie automatizavimą, kalbama apie tai, kiek darbo vietų bus prarasta, e, kiek sumažės darbuotojų, tačiau mes užmirštame, kad mes, europiečiai, turime tam tikrų priemonių, e, kurios padeda suvaldyti masinius atleidimus ir nedarbą. Mes turime direktyvą dėl masinių, dėl kolektyvinių atleidimų. E, kurioje nu, numatytos privalomos dėrybos tarp vadovybės ir darbuotojų atstovų, kai vyksta automatizavimas ir iškeliamos darbo vietos. Ir tai dažnai liekama, lieka nepastebėta. Mes niekada ne, nekalbame apie tai, kad, pavyzdžiui, socialinį dialogą galima pasitelkti siekiant geriau reguliuoti automatizavimą. Taip pat manau, kad socialinis dialogas gali prisidėti ir prie skaidrumo na, kai kurios darbo vietos yra automatizuojamos, tačiau kaip reikėtų valdyti tas darbo vietas, kurios lieka, kurios nėra iškeliamos, kaip pasirūpinti, kad technologijos būtų naudojamos taip, kad tai būtų naudinga visiems, kad technologijos nebūtų pasitelkiamos vien darbuotojų stebėjimui ir priežiūrai. Ir jeigu mes to nedarysime, žmonės pradės bijoti technologijų, atsisakys priimti pokyčius ir tai, be kitų dalykų paveiks produktivumą ir ekonominius rezultatus. Aš manau, kad labai svarbu išvelgti gero reglamentavimo e, privalumus. Ir taip pat reikėtų galvoti ir apie tai, kaip technologijos gali pagerinti mūsų gyvenimą, užuot mačius tik tamsėje pusę. Ačiū dabar, ponas Englium. Ačiū. Manau, kad jūs e, pateikėte labai gerą klausimą, ar mes turime priimti technologijas. Na, ne, neprivalome, mes, mes esame technologijų valdytojai. Kita vertus, kai žvelgiame į Europą, tokį žemyną kaip Europą, turime pripažinti, kad technologijos yra viena iš priemonių, kuriomis galime pasinaudoti, kad būtume kaip galima konkurin, konkurencingesni, kad galėtume susikurti tokį gyvenimą, kokio norime. Taigi manau, kad mes turėtume teigiamai vertinti technologijas, bet taip pat turime galvoti ir kaip jas reguliuoti. Aš manau, kad nereikėtų reguliuoti pačių technologijų. Reikėtų vietoj to reguliuoti rezultatus. Pavyzdžiui, dirbtinio intelekto panaudojimas samdant darbuotojus. Na, yra Europos direktyvų, kurios draudžia diskriminuoti asmenys priimant juos į darbą. Ir jeigu darbdavys naudojasi tam tikromis priemonėmis priimdamas darbuotojus ir tos priemonės yra diskriminuojamo pobūdžio, tai nėra leidžiama. Jos neturėtų būti leidžiamos. Bet kalbant apie darbuotojų saugą ir sveikatą, pavyzdžiui, jeigu darbas organizuojamas taip, kad nėra kontakto su darbdaviu, kad naudojamos skaitmenės priemonės, tai akivaizdu, kad taip yra sukūrėmi kitokie santykiai. Mes žinome, kaip svarbu turėti vadovų, kurie būtų arti darbuotojų, tai lemia darbuotojų gerovę. Ir mes turime galvoti apie viso to poveikį. Taip pat turime, neturime apie technologijas, galvoti kaip apie kažkokį e, mistifikuotą dalyką. Už kiekvienos technologijos stovi žmogus, kuris tą technologiją naudojasi. Ir turime pasirūpinti, kad e, visame tame procese niekur nedingtų atsakomybė. Negalima leisti, kad e, darbuotojai, kad žmonės slėptųsi už technologijų. Na, jeigu technologijos netinkamos, e, visada galima paduoti technologijų kuriejus į teismą, tačiau technologijomis negalima naudotis kaip priemonė pasislėpti nuo darbuotojų. Manau, kad vis dėlto Europoje mes technologijų kaitą turime vertinti teigiamai, nes tai sukurs gerovę ateityje. Tačiau tuo pačiu metu turime pasinaudoti tomis unikaliomis europietiškomis priemonėmis ir reguliuoti technologijų panaudojimą. Ir aš manau, kad Valerijo labai puikiai šią temą pasisakė. Ačiū dabar ponas Daks. Ačiū. Noriu pritarti kolegoms. Žinoma, technologijos nenukrenta iš dangaus, tai yra žmonių mm, sąveiko žmonių veiksmų rezultatas technologijos yra kūriamos. Bet aš dabar norėčiau atkreipti dėmesį į kitą dalyką, kuris, manau, yra diskusijos apie technologijų poveikį trūkumas. Manau, kad čia egzistuoja tam tikra kognityvinė spraga. Viena vertus, daug kalbame apie tai, kokiu praradimu, galimų praradimų bus. Mes žinome, kad yra tam tikrų profesijų, kuriem, kurioms kyla pavojus dėl automatizavimo. Ir mes labai gerai įsivaizduojame, kokių darbo vietų gali nelikti. Ir apie tai kalbama mm, ir tyrimuose, kurie šiandien buvo pristatyti, ir Osborno dosije, ir kitur. Tačiau tuose tyrimuose nieko nėra sakoma apie darbo vietas, kurių gali būti sukurta dėl tų technologijų. Visiškai nekalbama apie tai, ko mes galime gauti iš tų technologijų. Taigi manau, kad susidaro tokia kognityvinė spraga. Mes galime kalbėti apie dalykus, kurie mums yra žinomi, galime kalbėti apie dabartinį užimtumą ir dabartinį ekonomiką, bet nieko nežinome apie būsimą ekonomiką ir kokių, pavyzdžiui, naujų darbo vietų gali sukurti technologijos. Aš <clears throat> manau, kad neturėtume būti per dideli pesimistai. Turime būti atsargus, bet neturėtume bijoti. Tokia mano pagrindinė mintis. Ačiū. Like that, I... Ačiū, kad užbaigėte tokią mintimį, nes man susidarė įspūdis, kad e, diskusija vyko prieš 45 buvo pasukusi tokia niure linkme, bet manau, kad dabar mes e, pažvelgiame į šviesesnę pusę ir manau, kad galime gilintis į detalės ir kurti ne fantazijas, bet konkrečius planus. Aš dabar perdusiu pirmininkavimą E, kolegai, jis pirmininkaus per likusią posėdžio dalį. Noriu padėkoti Jums už tai, kad e, suteikėte galimybių išklausyti visus Jūsų pranešimus. Dabar ponas Roland pristatys paskutinį šios dienos darbo tvarkės punktą. Tai yra tyrimas mm, apie poveikį darbo jėgai. Ok, donc je propose tout de suite de, de commencer. Dans les faits, on est. Taigi siūlau iš karto mm, pradėti, pereiti prie kito klausimo. Mm, Pratesime diskusiją apie iššūkius, e, apie kuriuos šiandien kalbėjome. Ir dabar kalbėsime apie tyrimą, apie mm, platformų ekonomikoje dirbančių darbuotojų socialinę apsaugą. Na, buvo paprašyta atlikti uh, tyrimą šio klausimu. Buvo atliktas toks solidus tyrimas, buvo pasikalbėta su maždaug 50 ekspertų, taip pat buvo pakalbėta ir su platformų darbuotojais ir siekiama parengti rekomendacijas, ko reikėtų socialinės apsaugos e, srityje. Dabar iš karto suteiksiu žodį tyrimo autoriams. Kiekvienam bus suteikta po 10 minučių. Ponui Christopher Ford ir taip pat ponui Markui Stewartui. Taigi iš karto jiems suteikiu žodį. Thank you, Chair, and thank you for the opportunity to present um, our findings today. Ačiū pirmininkė, aš suteiktą galimybę pristatyti mūsų studiją. Um, būtent žiūrėjome į tų, kurie dirba platformą ekonomikoje darbo sąlygas. Tikrai daug yra susidomėjimo tuo, koks yra darbas, kuomet yra dirbama platformose, kokios yra lankstumo galimybės, kokios darbo sąlygos darbuotojams ir, kaip kolega sakė, ir, ir potencialas naujų darbo vietų kūrimo, koks yra. Ypač žiūrėjome, kokia yra situacija, socialinis statusas darbuotojų dirbančių platformų ekonomikai. Labai dažnai jų statusas nėra aiškus, ar tai yra darbuotojai, ar tai yra savarankiškai dirbantis pagal pagal sutartis dirbantis. Iš tikrųjų labai daug yra diskusijų, kiek dabartinės socialinės apsaugos sistemos taikomos šiems darbuotojams apsaugoti. Ir m, mm, iš tikrųjų kartu su kolegomis e, Mark Stewart ir Simon Joyce mes apžvelgėme m, mm, darbo santykius, e, darbo sąlygas dirbant platformų ekonomikoje. Ir labai svarbu yra Iš tikrųjų, turėti omenyje, kokios yra dabartinės Europinės iniciatyvos. Europos komisija patvirtino pasiūlymą dėl tarybos rekomendacijos, dėl a, socialinės apsaugos užtikrinimo savarankiškai dirbantiems, tai yra prieigos prie socialinės apsaugos, ypač galvojant apie socialinės apsaugos sistemų taikymą. Taip pat yra ir direktyvos projektas dėl a, skaidžių ir prognozuojamų darbo sąlygų. Būtent siekiame spręsti problemas dėl to, kad stinga socialinės apsaugos darbuotojų darbuotojams, kurių um, darbo vietos yra be garantijų, kurių darbas yra be garantijų dažnai ar su menkomis garantijomis. Taigi tikslas mūsų buvo pažiūrėti, kaip platformų ekonomika pasikeitė per e, pastarosius keliarius metus, nes tikrai yra daug visokių paspėliojimų, kiek išaugo platformų ekonomika, kaip pasikeitė darbo formos ir taip toliau. Mes panalizavome tuos aspektus, mes pažiūrėjome taip pat ir platformų ekonomikos augimo variklius Taip pastengėmės išsiaiškinti, kokia yra dirbančiųjų platformų ekonomikoje pusė, vertinant, kokie yra iššūkiai jiem, kokia nauda, taip pat ir kokie yra padariniai. Aišku, darbo tokiuose platformose, galvojant apie socialinę apsaugą. Apžvelgėme labai daug literatūros, atlikome taip pat ir didžiulę apklausą, ap, tikrai apklausime didžiausią skaičių platformų darbuotojų, taip pat ir e, mainios e, e, darbo tokių platformų kaip Amazon Mechanical Turk, Liquor, Crowdflutter, Macroworkers. Taip pat atlikome ir bent 50 interviu su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis aštuoniuose valstybėse narėse - Bulgarijoje, Danijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Lenkijoje, Junktinėje karalystėje. Tai buvo ir profsąjungo atstovai atstovai, darbdavių atstovai, dirbančių platformą ekonomikoje atstovai, politikos formuotojai, taip pat e, rinkos tarpininkai. Taigi, prieš perinant prie išvadų, prie to, ką mes nustatėme per šį tyrimą, aš norėčiau paaiškinti, uh, Mm, kokias apibriešis mes taikėme. Tikrai labai daug yra įvairių terminų ir reikia suprasti, kiek mm, tas darbas, darbo tos formos persikloja, dubliuojasi ir kiek yra tarpusai susijusios. Iš tikrųjų, dažnai kalbama apie tą bendradarbiavimo ekonomiką, pasidalyjamą ekonomiką, gig ekonomiką, platformą ekonomiką. Tikrai tai yra naujoviškos savokos tas bendradarbiavimo ar um, pasidalyto darbo ekonomika naudojama teigiamą prasme prasme gig ekonomika dažnai um, tas apibrieštis yra taikoma, norint akcentuoti, kad tai yra darbas menkomis garantijomis, um, menkai apsaugotos darbo vietos. Toliau um, dažniausiai eina kalba, aišku, apie internete veikiančią platformą, kuri veikia kaip tarpininkas. Ir Paminėčiau Uber taksi vairuotojus ir, ir pavyzdžiui Amazon, Mechanical Turk ar Clickwork tokias mm, interneto svetainės arba paminėčiau, pavyzdžiui, omos įvairias paslaugas ir svetainės ir taip toliau. Tikrai yra labai daug įvairių formų, mm, kas yra tokia ekonomika veikianti pagal poreikį mm, minios pagrindų paremta. E, nuo 1 iki 5 procentų es e, gyventojų yra užsidirbę kažkiek tai pinigų iš darbo platformose. Ir iš tikrųjų e, mes taip maždaug skaičiuojame kiek yra uždirbta per platformą ekonomiką. Ir ta tokia tikrai pasidalyjamoji ekonomika, nekomercinė ekonomika, kur yra paslaugų ar, ar, ar kažkokiu tai daiktų pasi, paskolinimas ir mm, mažesnis galbūt, mažesnė ta dalis, gal tik tai iki vieno procento. Platformų darbas tikrai e, galbūt nėra didelis dabar kol kas tas procentas, bet jis labai auga, e, labai sparčiai ir intensyviai auga. Uh, Dabar dar keletą skaidrių, mm, ką mes nustatėme savo tyrimę. Mes pagrindinės, gal tokias antraštinės, gal tokias išvadas paminėtumėm. E, pirmi trys punktai yra patys svarbiausi tikriausiai, ta, turint omenyje, kokia yra nauda tiem, kas dirba platformą ekonomikoje, ką žmonės įvardijo. Tai jie sako, kad didžiulis pranašumas yra tas, kad galima papildomai užsidirbti pinigų greta jau turimo kažkokio tai darbo. Taip pat daug kas kalbėjo apie tai, kad yra galimybė dirbti iš namų. Tai yra labai svarbu. Kai kuriais atvejais tai gal taikoma labiau nei kitais, pavyzdžiui, Clickwork, Amazon Mechanical Turk, pavyzdžiui, gal sakykime, mm, toks būtų variantas, e, pranašumas dažniausiai yra minimas būtent tas, kad tai galima dirbti iš namų. Taip pat e, e, apklaustieji kalbėjo apie tai, kad yra mm, pagrindinis toksai platformų ekonomikos darbo pranašumas, tai yra vertingo, lai, vertingo darbo laiko lankstumas, lankstus pasirinkimas pasiūlymas. Dabar neįgėbė aspektai yra, mes vertiname, kiek žmonės yra nepatenkinti tuo darbu um, platformų ekonomikoje. Tikrai uh, labai mm, yra mm, didelis nepastenkinimas tuo, kad uh, uždarbis yra labai menkas. Uh, be to ir um, žmonės įvertino, kiek darbo, už kokią dalį darbo, kiek buvo išdirbta platformo ekonomikoje, jiems yra apmokama. Labai dažnai, iš tikrųjų, tai nedidelis tik tai e, procentas, gal tik ketvirtis, o kas gali pasikliauti būtent tuo darbu platformose kaip pagrindiniu uždarbiu. Mm, daug kas sako, kad na, nedaug kas sako, kad yra pat, patenkinti uždarbiu ir dar mažesnis procentas yra patenkintas um, galimybę daryti karjerą. Ir nors daug žmonių uh, naudojasi tą galimybę padirbėti platformą ekonomikoje, kad uh, papildomai užsidirbtų, vis tik tai ketvirtis bent dirbančių tokį darbą pasakė, kad jie labai yra priklausomi nuo uh, ten uždirbamų pajamų nes tai yra daugiau nei pusė jų bendrų pajamų. Dabar taip pat mes pabandėme tos dirbančios platformų ekonomikoje sudėlioti į kažkokias grupės. Ir mes nusprendėme, kad galima jos sudėti į tokias tris pagrindinės grupės. Viduryje yra tai, tai ką mes vadiname vidutinės naudos gavėjais. Tai yra tie, kurie turi pagrindinį kažkokį tai kitą darbą, vidutiniškai yra priklausomi nuo uždarbio e, iš platformų ekonomikos, e, tai yra mažiau nei pusė jų pajamų iš ten yra uždirbama. Mm, ir kai kurie susiduria su finansiniais sunkumais, jiems sunku yra um, užsidirbti mm, iš tikrųjų tiek, kad užtektų pragyvenimui kiekvieną mėnesį. Uh, Toliau, kita grupė yra tokie atsitiktiniai naršytojai, sakykime, visi jie turi pagrindinį kitą darbą ir labai men, nedidelė dalimi yra priklausomi nuo savo paimų iš platformų ekonomikos darbo. Ir e, vis tik tai pakankamai didelė dalis jų, bent 27 procentai, susiduria su tam tikrais finansiniais sunkumais, e, užtikrindami savo pragyvenimą. Na ir dar dalis, e, iki maždaug ketvirtis, yra visiškai nuo platformų ekonomikos priklausomi darbuotojai. Retas, kuris turi kitą darbą, jie dažniausiai yra labai priklausomi nuo darbo platformų ekonomikoje ir didžioji dalis jų, e, daugiau kaip pusė, susiduria su rimtu rimtais sunkumais pragyventi iš to uždarbio. Dabar ko socialinė apsauga ir kokie čia būtų pagrindiniai iššūkiai. Čia kalbame apie tai, aišku, kaip, kaip matome pagal pagrindinius punktus, kad darbas platformų ekonomikoje mm, ne, nesuteikia garantijų, nėra nepakankamos tos socialinės garantijos. Ir e, ta, da, ypač čia kalbėčiau apie tuos, kurie labai yra priklausomi nuo pajamų iš platformų ekonomikos darbo. E, kuo labiau toliau jie, e, žmogus yra priklausomas nuo uždarbio iš platformų ekonomikos, tuo e, mažesnė ta socialinė apsauga yra, tuo, e, tuo, tuo sudėtingiau jiems yra sudurti galą su galu. Iš tikrųjų, labai dažnai jų statusas yra kaip nepriklausomai dirbančios mens, dirbančio pagal sutartį, tai reiškia, kad savo socialinės apsaugos dauguma aspektų netaikoma jiems ir be to kadangi jie, dėl to, kiek jie uždirba platformą ekonomikoje ar kiek laiko praleidžia dirbdami ten, vėlgi dėl tų aspektų dažniausiai jiems socialinės apsaugos, kaip tam tikri elementai irgi netaikomi. Uh, Taigi, iš tikrųjų, svarbu galvoti apie tai, kad e, iš standartinio užimtumo santykių dažniausiai ir asmenys užsidirba patikimesnį uždarbį ir tai jau e, reiškia, kad iš tikrųjų, jeigu nori užtikrinti didesnę socialinės apsaugos lygį, tai reikia standartinių užimtumo santykių, o ne tokių nestandartinių kaip platformų ekonomika. Deja, daugeliu atveju, e, kalbant apie tuos dirbančius platformų ekonomikoje, tas kitas kitas darbas nėra garantuotas ir mūsų e, tyrimas nustatė, kad nors e, dažnai tokie darbuotojai bent tam tikrą socialinę apsaugą užsitikrina per tą kitą darbą, vis tik tai dažniausiai ir tas kitas darbas turi e, tik menkas garantijas, nepakankamai yra tų socialinių garantijų, tai reiškia, kad ir per platformų ekonomiką, ir per tą kitą darbą tas darbuotojas negauna pakankamos socialinės apsaugos. Dabar kaip tą socialinę apsaugą išplėsti, tas pagrindinis iššūkis ir ką mm, mes nuo pat pradžių, ką mes analizavome, kaip būtų galima pagerinti platformų darbuotojų socialinę apsaugą. Visų pirma, reikia užtikrinti, kad socialinė apsauga būtų taikoma ir jiems. Ir mes galvojame, kad tikrai reikia reformuoti socialinės apsaugos sistemas, kad būtų galima platformų ekonomikų rinkos darbuotojus irgi įtraukti. Mm, pavyzdžiui, minimalių pajamų ribos tikrai gali būti problema. Tokiems darbuotojams dažniausiai jie neuždirba tiem, tiek, kad galėtų jiem būtų taikoma normali socialinė apsauga. E, tas taip pat ir testinumas nėra pakankamas dažniausiai. Ir tai reiškia vėlgi, kad e, socialinės apsaugos sistemos garantijos dažniausiai jiems vėlgi nėra taikoma. Taigi mes galvojame, kad reikia galvoti apie tas bazės bazinės teises, kurios būtų garantuotos bet kokiu atveju, koks bebūtų užimtumo modelis, kad visiems piliečiams būtų socialinė apsauga garantuota ir darbuotojai nesvarbu, koks jų statusas, jie turi turėti teisę į bazinės teisės. Ir mūsų tyrimas parodė, kad yra e, labai didelių skirtumų tarp skirtingų valstybių narių vertinant platformų ekonomikos darbuotojų patirtį. Um, Iš tikrųjų, kai eina kalba apie tą bazinę apsaugą, iš tikrųjų vienas dalykas europinis yra e, europinės nuostatos, bet dar nacionalinis lygmuo labai gali papildyti tą apsaugos lygį. Ir aišku, reikia geresnės informacijos, tas yra labai svarbu ir nacionaliniai statistikos biurai turėtų um, geresnį informaciją rinkti ir turėtų būti procedūros, kad ir, ir tos platformos e, privalėtų pateikti informaciją, kad būtų įmanoma surinkti visą informaciją, kuri yra reikalinga, kad būtų galima įvertinti mm, platformų ekonomikos darbuotojų situaciją. Ir kad socialinė apsauga būtų taikoma ir platformų ekonomikos darbuotojams. Čia mm, variantas galėtų būti įvairūs mechanizmai ar profsąjungos, įvairios tarpininkų organizacijos ir, ir, ir, ir taip toliau. Yra įvairių modelių skirtingose valstybėse, kaip yra mm, būtent tokiem naujiems darbo modeliams e, pritaikomas, e, pavyzdžiui, ir, ir, ir tas atstovavimo kažkoks tai e, reikalavimas darbuotojų atstovavimo ir, ir jų teisų gynimo reikalavimas. Taigi gal tiek būtų mūsų tyrimo pristatymas. Uh, Labai ačiū. Ačiū už prezentaciją, ačiū už ataskaitą. Turiu pasakyti, kad pasisakau ir kolegos vardu, kuris, kuriam irgi labai e, aktualus šis klausimas, tai yra platformų ekonomikos darbuotojai. Kodėl mes džiaugiamės šiuo tyrimu? Jūs teisingai pastebėjote, platformos vis dar teigiamai vertina, vertinamos ir tikrai buvo be galo naudinga labiau pasigilinti. Kas komitetas nekarta šią problemą yra kėlęs diskutuodamas su komisija. Mes sakėme, kad tiesiog nežinome, apie ką kalbame, mes nežinome, kas vyksta, jūs mums padedate užpildyti spra spragas, e, formuojant rytus. Tyrimai parodė, kad reikia imtis politinių veiksmų užtikrinti, kad platformos veiktų e, atsakingai socialinė prasme. Tokia skirtinga veikla kaip ir įprastinės įmonės, bet jeigu jūs viską pažvelgsite atidžiau, tai pamatysite, kad yra ir daugiau panašumų. Na ir tyrimas padeda tai padaryti. Štai atėjo ir mano kaimynas. Labai reikėtų užtikrinti vienodas teisės ir pareigas. Tai turėtų būti taikoma visiems ekonomikos subjektams. Platformų ekonomikos įmonės neturėtų laikytis e, mažiau įsipareigojimų darbuotojų atžvilgių. Turėjome iš teisės aktus ir juos pritaikyti prie naujų e, e, realijų. Taip pat turime užtikrinti, kad nauji teisės aktai įtrauks ir naujas darbo formas, kad tie nauji teisės aktai bus lankstus. Aš žengčiau dar vieną žingsnį į priekį e, platformų veiklai. Kolega neseniai atliko tyrimą ir paaiškėjo, kad e, Europinis požiūris. Man iškilo klausimas. Panašu, kad tyrimo metu nebuvo patikslinti, patikslinta, kokiu teisės aktų reikėtų europinių lygmenių. Gal jūs galite plačiau pasisakyti šiuo klausimu. Ir dar vieną dalyką norėčiau paminėti. Tai yra užimtumo santykių e, kvalifikacija ir klasifikacija. Rodoma darbuotojų klasifikacija. Dažnai nurodoma, kad darbuotojai yra tiesiog užsiemantis savarankišką veiklą. Na ir jeigu darbuotojas nori įrodyti, kad taip nėra, tai susituria su sunkumais. Uh, turi būti sudaryta darbo startis tarp dirbančio asmens ir platformos. Ne darbuotojas turėtų įrodinėti, kad jis dirba. Įrodinėjimo pareiga turėtų būti. Na ir ko gero tik platforma galėtų įrodyti, koks iš tikrųjų darbo santykis būtų užtikrinta geresnė pusiausvyrą ir e, platformų darbuotojai galėtų apginti savo teisės. Man kyla klausimas, kaip Jūs manote, ar tai būtų tinkamas sprendimas? Ar Jūs apie tokį sprendimą diskutavote atlikdami šį tyrimą? Darbos e, sąlygų. Kaip tai galėtų pagerinti platformų ekonomikos darbuotojų padėtį? Ir ar tai būtų įmanoma nekeičiant, e, kam tenka savarankiškai dirbančių asmenų padėtis ir kaip tą padėtį gerinti. If, if in... Ačiū. Dėl to, kokios diskusijos vyko tarp e, tyriejų, e, kai buvo rengiama ataskaita. Iš tikrųjų, vyko daug diskusijų, kai kurios klausimus jūs ir patys paminėjote. Visų pirma, tai yra klasifikavimas teisinė prasme taip pat kokie galėtų būti e, teisiniai atsakai mūsų